Mėly kolegos, pradedu posėdį. Skelbiu, kad posėdis sustabdytas gruodžio 18 dieną, ketvirtadienį, vėl atnaujinamas. Mėly kolegos, mielos kolegės, visų pirma, norėčiau Jums palinkėti kuo geriausių naujųjų metų, 2009 metų.